Baigiame diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 12 val. Dabar perinama prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Šiandien tai būtent Ester Telangė pranešimas siekiant veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžių Europos parlamente. Pone pranešėja, jums tikima žodis. voorzitter eh, ik richt mijn woord tot u in het nederlands. Tai kalbėsiu ne vokiškai ir ne angliškai. Nes mes, Europos parlamento nariai, dažnai esame labai toli nutolę nuo savo rinkėjų. Tai, o jeigu mūsų klausosi žurnalistai arba mūsų tautiečiai, tada jie nori girdėti mus kalbančios gimtają kalbą. Nes būtent Europos parlamente užtikrinamas kalbų įvairumas. Labai smagu, kad 24 valstybės oficialios kalbos yra naudojamos, būtent naudojamos 28 valstybėse narėse, tai žinoma, fryzų kalba arba kitos valstybės, kitos kalbos yra daugiau ar mažiau naudojamos. Tačiau bet kokiu atveju labai gerai, kad yra užtikrinamas e, šitas vertimas. 0,1 procentų visų kalbėtojų kalbam, kalba estiškai. 29 procentai kalba e, visų parlamentarų angliškai. Bet be kokio atveju visi turi teisę kalbėti savo gimtąją kalbą. Čia Europos parlamente mes turime geriausius Europoje vertėjus. Mums reikia vertėjų. Bet jeigu nereikėtų mums tų vertėjų, tada mes, žinoma, galėtume sutaupyti, sutaupyti tam tikras lėšas. Jeigu, pavyzdžiui, posėdis vyksta, bet jame nedalyvauja parlamentarai, o vertėjai verčia. Vienam asmeniui tai kainuoja 125 eurus toks tuščias darbo ir laiko švaistimas, kai dirbama veltui. Aš manau, kad uh, vertimo dienos turėtų būti paskirstamos geriau per savaitę ir po 11 valandos vakaro. Mes turėtume baigti darbą, nes uh, taip tik tai sutaupytume lėšas. Tačiau bet kokia atveju Europos parlamente darbas turi vykti ir toliau. Mano pranešime yra keli punktai, kur, kuriuose nurodomos atitinkamos priemonės. Pirmiausia, nustatome tinkamai prioritetai, pavyzdžiui, kad e, nebūtų per vėlai atšaukiami posėdžiai. Juk, pavyzdžiui, delegacijų e, atžvilgių tai yra paprastai 20 procentų. Per metus tai kainuoja apie 5 milijonai eurų. Šių išlaidų galima išvengti. Taigi būtent vertėjų e, kartais nereikia, bet jie yra kviečiami ir, jie, ir jiems turi būti sumokėta. Tai vadinasi, tai yra pinigų švaistimas. Ir e, šitą atsakomybę turėtų būti vis dėlto e, prisimta pačių parlamentarų ir personalo. Dar vienas dalykas, tai būtent e, veitimas, žodžiu, pagal pareikalavimą. Būtent reikia žinoti, kokios kalbos reikės, iš kurios turi būti arba į kurią verčiama, ir tai būtent tas toks vertimas turėtų būti siūlomas, bet nedaugiau. Ir mm, turėtų būti apskaičiuojama, kaip susidaro įvairios išlaidos. Reikėtų pareikalauti iš e, audito rūmų palyginti vertybų žodžių e, poreikį arba e, panaudojimą kitose institucijose ir palyginti tarpusavyje, ne tik Europos parlamente. Taigi būtent tai yra keli pranešimo pasiūlymai, turėtų būti priimti atitinkami sprendimai, kaip sumažinti tas išlaidas. Baigdama norėčiau aiškiai pasakyti, kad pagrindinis reikalavimas, kurį mes keliame čia, kad mes laukiame būtent biuro sprendimo iki šių metų pabaigos. Ačiū už šį paraginimą. Du kolegos nori pasisakyti. Pane Svievka. Hvala lijepo. Želim zahvaliti. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai ir norėčiau e, pataisyti ją. Ji minėjo 23 oficialiasias kalbas, bet dabar 24 e, kalbos yra oficialios Europos Sąjungoje po Kroatijos prisijungimo. Manau, kad turime mažinti vertimo žodžių išlaidas, būti taupus. Uh, Tačiau, kadangi mes ką tik įgyjome teisę kalbėti gimtają kalbą parlamente, norėtumėme ir toliau išlaikyti galimybę kalbėti kroatų kalbą. Žinoma, būtų gerai, jei posėdžiai būtų atšaukiami laiku, bet čia be abejonės yra daug erdvės e, našumui, galimybė sutaupyti, aš pasisakau už tai. Manau, kad mūsų kalbinė įvairovė yra svarbi ir e, mes, ką tik tapę ES nariais, kruatai norime naudotis galimybę kalbėti gimtają kalbą. Toliau ponas Ferreira. Ačiū pirmininkė, ponė pranešėja. Šis pranešimas yra dar vienas bandymas užsipulti daugiakalbystės sistemą Europos Sąjungoje. Europos parlamente, kaip ir anksčiau, e, akcentuojamas e, našumas, taip pat e, biudžeto apkarpimai, vertimo žodžių tarnybai skirto biudžeto apkarpimai Pranešime nekreipiama dėmesio į vertimo žodžių ir raštų tarnybų E, netitikimą e, į tai, kad daugybėje e, komitetų posėdžių ir komitetų delegacijų nėra vertėjų žodžių, jų paslaugos neteikiamos. Jūs tai ignoravote ir jūs norite dar labiau e, apkarpyti e, finansavimą šiai tarnybai. Ir tai reikštų dar sudėtingesnės e, darbo sąlygas vertėjams žodžiu ir raštu. Mums reikia jų parlamento darbę, turime jų darbą gerbti ir užtikrinti, kad jų būtų tiek, kiek mums reikia. Apkiš. Taigi diskusijos baigtos, ne tik dėl šio tarpo tvarkės punkto, bet ir apskaitai baigiamos diskusijos, o rytoj dėl šio pranešimo 12 val. balsuosime. Kitas balsavimas vyks rytoj nuo 9 iki 14 valandos ir nuo 15 valandos iki 23 valandos. Darbotvarkė yra paskelbta. Rasite ją Europos parlamento tinklalapyje. Taigi, posėdis baigtas. Linkiu labos nakties.